Oi, dėl šio klausimo taip pat ir e, frakcijos vardu esu sulaukęs prašymo um, pakeisti, um, pakeisti parlamentinio komiteto sudėtį. Tai bus įtraukta į protokolą, jeigu neprieštarauja niekas tam.